Uh, apologies for the late start. Atsiprašau, kolegos, kad mes vėluojame. Pradėsime popietę uh, Pavėzdavo ir svarstysime vieną klausimą, labai svarbu, Kanados ir ES tarimas dėl keleivio duomenų įrašo, duomenų perdavimo ir tvarkymo. Šiandien išklausysime teisės tarnybos nuomonės uh, dėl Europos teisingumo teismo sprendimo, kuris patvirtintas Liepos mėnesio 26 dieną dėl minėto susitarimo. E, Europos parlamentas e, pateikė atitinkamą prašymą teismui ir e, teismas priėmė sprendimą pagal sutarties 218 straipsnio 11 punktą. Suteiksiu žodį teisės tarnybos atstovui ponui Muo, o paskui kolegos galės pateikti klausimų ir išsakyti savo nuomonės. Dabar kreipiuosi į poną Mo ir prašau pateikti išvadą nuomonę. Labai ačiū pirmininkė. Kaip žinia, Europos parlamentas nusprendė lapkričio 24-14 metais, beveik prieš trejus metus, prašyti Europos teisingumo teismo nuomonės dėl dviejų klausimų. Pirmasis klausimas e, dėl tarptautinio sutarimo su Kanada e, atitikimo teisiai dėl keliaivių duomenų e, ir atitikimo e, pagrindinių teisių hartijai. Pirmiausia, dėl teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugos, tai yra Hartijos 78 straipsnis. Antras klausimas dėl e, teisinio pagrindo pasirinkimo. Taryba pasiūlė e, grįsti e, susitarimą 82 ir 87 ES veikimo starties straipsniai. Straipsnis tai yra teismų bendradarbiavimas baudžiamosiuose bylose ir policijos bendradarbiavimas E, parlamentas klausė, ar nereikėjo taikyti 16 straipsnio kaip deramo pagrindo, nes tai yra susijęs su asmens e, duomenų apsauga. Ir e, tas prašymas pateiktas 14 metų lapkričio mėnesį. Šių metų Liepos 26 dieną teismas susirinkęs pateikė atsakymą į šiuos du klausimus. Ir galiu iš pat pradžių pasakyti, kad pirmą kartą Teisingumo teismas prieėmė sprendimą dėl tautinio sustarimo atitikimo e, pagrindinių teisių hartį. Ir tai yra naujas svarbus dalykas. Teismo atsakymai yra labai išsamus ir aš trumpai juos pristatysiu, bet e, galima juos apibendrinti taip, dėl teisinio pagrindo. Teismas E, paskelbė, kad tarybos siūlomas teisinis pagrindas e, pradžioje 82-87 straipsnis e, yra neteisingas pagrindas, iš tikrųjų turėtų būti 16 straipsnis ir 87 straipsnis. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, teismas pripažino, kad tarptautinis susitarimas ne visiškai atitinka pagrindinių teisių hartiją, bent jau dabartinę jo formą šio susitarimo Pirmosios dalys atitinka hartiją, tačiau kai kurios dalys atitinka, bet kai kurios neatitinka hartijos nuostatų. Dabar norėčiau paaiškinti plačiau tuos du dalykus. Pirmiausia, dėl teisinio pagrindo. Ir labai trumpai. Kaip sakiau, siūlomas teisinis pagrindas buvo teismų bendradarbiavimas baudžiamosiuose bylose ir policijos bendradarbiavimas 82-87 ES veikimo starties straipsniai. Teismas nustatė, kad 82 straipsnis bei teismų bendradarbiavimo neturėtų būti taikomas, nes tarptautinis sutarimas neužsima teismų bendradarbiavimo klausimais, taigi e, reikėtų pašalinti iš teisinio pakto šį straipsnį. Tačiau e, teismas pripažino, kad 87 straipsnis dėl policijos bendradarbiavimo, kurį siūlė tarybai, yra tinkamas, nes aiškiai e, numatomas teismų bendra, policijos bendradarbiavimas. Tačiau teismas e, pažengė toliau ir e, nusprendė, kad 16 straipsnis dėl duomenų apsaugos yra taip pat svarbus, kadangi vienas iš tikslų sustarimo yra užtikrinti duomenų apsaugą ir e, sustarimo turinys yra didelė dalimi susijęs su duomenų apsauga. Taigi e, yra du e, straipsniai, kuris gali būti pagrystas tarimas, tai yra 16 ir 87 straipsnis. Ir juos reikėtų taikyti. Žiūrėdamas į tikslą ir turinį sustarimo, e, teismas priejo e, prie išvados, kad tie dalykai yra susiję. E, straipsniai yra susiję ir jie abu 16 ir 87 turi būti, turi sudaryti teisinį pagrindą. Ir turiu pasakyti, kad tai yra toks ypatingas atvejis, nes e, paprastai pagal nusistovėjusią praktiką vienas straipsnis tarnauja e, kaip pagrindas. Tačiau teismas e, paaiškino, kad procedūra tvirtinant teisinį pagrindą turi atitikti reikalavimus ir kaip žinia kilo problemų, nes 87 straipsnis atitinka penktąjį skyrių, tai yra saugumo teisingumo vidaus reikalai. Airija ir Danija mm, net. Šioms dviem šalims taikoma skirtinga procedūra. Ir E, sustarimas šiaip e, netaikomas Danijai iš viso, o dėl Junktinės karalystės ir Airijos, tai abi šalys pasirinko prisijungti prie šio sustarimo ir e, jos yra šalys sustarimo ir teismas sako, kad dėl to 16 ir 87 straipsnį galima taikyti kartu. Dėl to atsirado tas dviejopas teisinis pagrindas, įskaitant 16 straipsnį. Kitas klausimas – Hartija. Ar atitinka sustarimas Hartijos nuosadas? Pirmą kartą, kaip sakiau, savo galtinėje išvadoje teismas e, pareiškė tokią nuomonę. Ir jisai patvirtino, kad taip, Hartija taikoma tarptautiniams ES tarimams. Šis dokumentas nėra tik vidinis ES teisės aktas – E, ir visi sutiko ka, su tuo, kad hartija e, taikoma visiems teisėms aktams, įskaitant tarptautinius sustarimus, e, kuriuos patvirtina Europos Sąjunga. Taigi galima įvertinti, ar visi tie teisės tarptautiniai sustarimai atitinka hartijos nuostatas gana įdomiai teismas analizavo, kaip atitinka susitarimas Hartija. Jisai taikė tą patį metodą vertinimo, kaip ir vertinimas ES teisės aktus. Nebuvo pritaikyta e, kokio nors specialaus metodo. Vertinama, har, vertinamas atitikimas sutarties buvo toks pat kaip ir teisės aktų. Ir tai, man atrodo, mums kaip principinis dalykas yra labai naudingas. Niekas to e, neginčia. Svarbiausias dalykas yra detalės susitarimo. Kitas klausimas - metodas. Noriu pasakyti, kad komitetas yra išsamei išnagrinėję skaitinio teisų ir Airijos atvejai prieš trejus metus, 14 metais, balandį buvo paskelbta išvada nuomonė teismo ir, kaip žinia, buvo keliamas klausimas dėl e, duomenų išsaugojimo direktyvos. E, buvo paskelbta teismo, kad ta direktyva negaliuojanti, nes ji netitiko hartijai. Ir šį sprendimą galima e, taikyti kitose srityse. Teisės tarnyba e, parengė e, medžiagą šiuo klausimu. Ir buvo pasakyta, kad kitose sritise taikant tą sprendimą nebūtinai bus toks pat rezultatas. Svarbiausia buvo išanalizuoti, kaip taikoma hartija. Ir Dabar e, dabartinis sprendimas taip pat gali būti pritaikytas kitiems atvejams ir vadovautis galima tais pačiais motyvais e, kitose srityse. Ir daugeliu atveju e, teismas yra cituojama. Cituojamas teismas ir airijos ir duomenų apsaugos byla ir visai neseniai buvo Tele2 byloje minėtas šis sprendimas. Ir aš, e, kaip minėjau, nebūtinai rezultatas yra toks pat, bet jeigu kalbėsime apie bendrą požiūrį, tai galima pasiteikti teismo išaiškinimą kitiems atvejams. E, visiems ir šiuo atveju visiems ES veiksmams visose srityse. Teismo požiūris susideda iš trijų etapų. Pirmiausiai, keliamas klausimas, ar taikomi tam tikri hartijos straipsniai jeigu numatomas tam tikros teisės tose straipsniuose ir nustatoma, ar e, taikomi tie straipsniai ir tada ar nepažeidinėjamos tos teisės. Jeigu nustatomas pažeidimas, vertinama, ar jisai yra rimtas. Ir labai atidžiai yra išnagrinėjama, ar pažeidimas yra pateisinamas. Ir šiame kontekste perinam prie trečiojo e, žingsnio, tai yra jeigu nustatomas pažeidimas pagrindinių teisių, teismas vertina būtinybės ir proporcingumo principo taikymą. Ir savo šioje nuomonėje teismas laikėsi to paties trijų etapų, trijų žingsnių principo. Ir trečiasis etapas dėl proporcingumo ir būtinybės yra labai svarbus. Teismas e, iš, išanalizavo sutartį tarp šio tarptautinio sutarimo ir labai čia kėlė klausimą dėl to, ar e, visos sustarimo dalys visiškai atitinka proporcingumo e, ir būtinybės principus. Ir e, išvada teismo yra tokia, kad tam tikros dalys susitarimo, tam tikri aspektai ne visiškai atitinka, netitinka hartijos. Dabar e, stengsiuosi kai ką papasakoti e, taip pat glaustai. E, teismas vertina situaciją trimis etapais ir reikėtų pasižiūrėti į viską iš eilės. Tie trys etapai, į kuriuos gilinosi teismas, e, pavyzdžiui, kelionė e, vykstant į Kanadą, ten būnant ir išvykstant. Pirmasis etapas, kai keleivis įlipa į lėktuvą, išlipa e, Kanadoje ir perina patikrą ties sieną. Tai yra turbūt pirmoji diena. Uh, kelionės, kitas etapas e, buvimas Kanadoje keleivio. Gali būti tai kelios dienos, kelios savaitės ar keletas mėnesių. E, gana trumpas laikotarpis. Trečias etapas keleivis jau išvyksta iš Kanados. Ir e, teismas žiūrėjo visus tuos tris etapus ir e, gilinosi į pateisinimą e, priemonių, kurios kišasi į asmens privatumą. Pirmasis etapas – prieš keleiviui e, leidžiant atvykti į Kanadą. Teismas e, nustatė, kad keleivio duomenų įrašų sistema gali būti pateisinama ir kad vis, informacija apie visus keleivius, jos perdavimas trečiai šaliai gali būti primtinas dalykas ir ta šalis gali sistemiškai apdoroti duomenis, bet aš noriu akcentuoti, kad tai yra pirmasis etapas tos valandos, ne keletas valandų, kai keleivis vyksta į Kanadą. Tokiu būdu Kanados valdžia, valdžios pareigūnai gali patikrinti prieš asmenį atvykstant, ar nėra e, pavojaus, saugumo pavojaus. Ir teismas e, sutinka su tuo, kad pagal tarptautinę teisę visos e, šalis turi turėti teisę tikrinti, kontroliuoti keleivius, kurie atvyksta į jų teritoriją. Ir tas taikoma visiems keleiviams. Taigi įmanoma per, perteikti e, duomenis apie visus keleivius trečiai šaliai, kad ji galėtų patikrinti tuos keleivius jiems atvykstant, kai jie atvyksta. E, PNR sistema ir sistemiškas e, duomenų apdorojimas yra šiame etape įmanomas. Tačiau du perspėjimai labai svarbus, kuriuos norėčiau paminėti. Pirmiausia, ne, turi būti perduoti jautrus duomenys trečiai šaliai. Nėra pakankamo pateisimo perduoti tokiems jautriems duomenims. Reikia e, tą, to atsisakyti. Ta teismas labai aiškiai yra pasakęs. Antras e, perspėjimas. Teismas pripažįsta ir paaiškina, kaip PNR duomenų apdorojimo sistema veikia. Tai yra tam tikras profiliavimas, automatiškas duomenų, visų duomenų apdorojimas naudojant algoritmus pagal iš anksto nustatytus kriterijus ir modelius. Tai yra priimtina, kadangi tokiu būdu e, galima e, nustatyti keliaivius, kurie nėra e, žinomi kaip galintis kelti pavojų, kurie, pavyzdžiui, nėra nusikaltę anksčiau, ar kitaip nežinomi ir e, PNR duomenys gali būti naudojami tokiu būdu, kad nežinomi anksčiau įtariamieji būtų nustatyti. Ir tai yra e, vienintelis būdas nustatyti įtariamuosius, vienintelis būdas apdorojant e, tokius duomenys. Tai yra pirmasis etapas. Teismas pripažino tai, kad PNR yra sistema, kai naudojami iš anksto nustatyti modeliai ir kriterijai. Bet jisai taip pat e, paskelbė, kad reikėtų tam tikros patikros tam profiliavimo metodui. Trečia šalis neturėtų kaip nori, e, turėti galimės kaip nori analizuoti tuos duomenis. Ir e, kalbama teismo apie sistemą, galimybę peržiūrėti algoritmus, kurie naudojami profiliavime. Reikia tam tikrų metodų, kurie leisų ES kartu su Kanada patikrinti, įvertinti, kaip atliekamas profiliavimas. Ir reikėtų pasitelkti tam ankstesnių metų statistiką, pavyzdžiui Ir reikia diskusijų tarp ES ir Kanados apie tai, kaip tas yra daroma, kad būtų užtikrinta, jog profiliavimas nediskriminuoja. Tai yra naujas dalykas. E, nėra kol kas praktikos tokios, tačiau teismas pareiškė savo nuomonę, galbūt tai yra kuklus toks pasiūlymas ir dabar teisės aktų prieimėjai galėtų darėtis toliau su Kanada apie dėl to, kaip tai turėtų būti padaryta. Bet teismas pateikė pasiūlymą, kurį ateičiai, pavyzdžiui, ateityje tai gali tapti svarbių dalykų. Tai yra pirmas etapas. Antras etapas. Uh, Keleivis jau atvyksta į Kanadą, jisai e, patikrintas prie sienos ir jau gali būti tos šalies teritorijoje. Pavyzdžiui, patikrinus PNR duomenis, e, jokia rizika nenustatyta ir asmo asmeniai leista e, įžengti į Kanados teritoriją arba sistema nustatė asmenį, kaip galima, e, galimai kelti pavojų ir Kanados valdžios atstovai jį apklausė. Tokiu atveju Kanados e, pareigūnai gali nuspręsti, kad nėra pavojaus ir e, tas asmo yra įleidžiamas. Tačiau jeigu asmuo kelia pavojų, tai yra kitas atvejis. Ir Čia situacija pasikeičia, nes teismas nesako, kad reikia e, tuo laikotarpiu, kai asmenys jau yra įleisti į Kanados teritoriją, e, turi būti profiliuojami. Ir e, jisai sutinko, teismas tinka su tuo, kad Kanados valdžia gali išlaikyti duomenis, išsaugoti tą laikotarpį, kai asmuo yra Kanadoje bet Kanados e, valdžios institucijos negali tiesiogiai prieiti prie tų e, duomenų. Tai yra labai svarbi dalis. Teismas sako, kad antrame etape, norint turėti prieigą prie duomenų, reikia kreiptis į teismą. E, tam reikėtų teisėjo sprendimo. Tokiu būdu iš ankstinė teismo kontrolė atsiranda. Tai yra svarbus saugiklis, norint užtikrinti, kad galimybė prieiti prie duomenų yra E, daroma, suteikiama pagal objektyvius kriterijus. Tai ir labai panašu į situaciją, kurią turime dėl duomenų saugojimo ES viduje. Taigi galima palyginti abi e, sistemas. E, PNR duomenys po to, kai asmuo jau įžengia į tam tikros šalies teritoriją, gali tie duomenys būti prieinami, bet tik tai teismui davus leidimą. E, kitos Kanados institucijos gali taip pat e, turėti prieigą prie tų duomenų, ne tik pasienio pareigūnai, bet tam taip pat reikia teismo sprendimo. Ir e, Teisingumo teismas sutinka, kad trečiosios šalis gali kreiptis dėl duomenų tuo metu esančių Kanadoje, bet ta trečioji šalis taip pat turi gauti savo teismo leidimą prieš kreidamasi į Kanados institucijas. Tai yra dar vienas labai svarbus e, saugiklis ir dėl trečių šalių teisingumo teismas e, e, sako, kad komisija turi duoti leidimą e, tiems duomenims perduoti į tą trečią šalį arba turi būti tarptautinis susitarimas su ta šalimi, kuris leistų tokius duomenis tai šaliai perduoti. Taigi, tik tai tada trečioji šalis galėtų kreiptis į Kanadą. Kitais atvejais tai nėra neturėtų būti įmanoma. Tai labai svarbu. Tai yra antrasis etapas. Trečias, galutinis etapas, keleivis išvyksta iš Kanados. Jau išvyko iš Kanados ir teismas mano, kad situacija pasikeičia ir e, jo nuomonė keleivis turėjo būti patikrintas atvykęs į Kanadą Ir taip pat esant teismo leidimui galima buvo patikrinti tą keleivį, kai jisai buvo Kanadoje ir nenustatyta jokia rizika. Taigi asmuo išvyko iš Kanados ir teismas mano, kad nebekyla tolesnio e, pavojaus e, dėl saugumo ir nėra jokio pateisnimo duomenims saugoti. Ir e, po kelių, sava, po kelių savaičių e, teismo nuomonė duomenys turi būti ištrinti. Tai labai skiriasi nuo dabartinės situacijos, kai duomenys yra saugomi e, maždaug penkerius metus. E, principas būtų toks e, išvykstant keleiviui duomenys apie jį turi būti ištrinti, panaikinti, išskyrus tam tikrais išskirtinais atvejais, kai būtų galima iki penkerių metų laikyti, saugoti duomenys, jeigu esant objektyviems e, kriterijams tai pateisinama. Pavyzdžiui, jeigu yra objektyvių priežasčių manyti, kad egzistuoja e, pavojus saugumui, bet tai būtų labai nedidelis e, kiekis duomenų, susijęs tik su labai nedideliu skaičiumi keleivių. E, galima kalbėti apie tikslinį duomenų saugojimą šiuo atveju, kas tai yra numatyta ir ES e, viduje. Ir šiuo atveju taip pat teismas minėjo savo ankstesnį sprendimą, pavyzdžiui, dėl Tele2 tie trys etapai yra gana didelis pokytis lyginant su PNR modeliu, kurį dabar e, mini nustatė teismas, e, kada duomenys gali būti saugomi, kiek gali būti saugomi ir leidimas prie, turėti prieigą prie tų duomenų. Taigi tokių pokyčių reikalauja teismas bet teismas nesako, kad e, keleivio duomenų įrašų sistema kaip po tokia yra neteista. Yra ir kitų svarbių e, sprendimo elementų, aš išsamei nekalbėsiu. Pavyzdžiui, teismas mano, kad nepriklausoma priežios institucija būtų labai svarbi, susitarime to nėra. Taip pat teismas teigia, kad antrojo ir trečiojo etapais keliaiviai, jeigu valdžios institucijos su teismo leidimu e, susipažįsta su jo duomenimis, jie, e, tie žmonės turėtų turėti galimybę kreiptis į teismą, kad galėtų įvertinti, ar būtų tikrai e, teisingai e, susipažinta su duomenimis apie juos. Dabar kokios šio sprendimo pasiekmes sustarimui su Kanada, aišku, pagal 218 sutarties straipsnį, jeigu teismas pareiškia neigiamą nuomonę, tarptautinis sutarimas negali įsigalioti. Aiškiai ši nuomonė yra neigiama, e, netitinka sutarimas e, pagrindinių teisų hartai, dėl to e, jis negali pradėti būti taikomas. Komisija turės gauti naujus įgaliojimus iš tarybos, kad galėtų toliau dėrėtis dėl šio sutarimo ir užtikrinti, kad nuostatos jo atitiktų hartiją tačiau mm, tas bus daroma vėliau. Europos parlamentas šiuo etapu neturėtų E, nieko daryti, kadangi sutartis aiškiai pasako, kad toks sutarimas negali pradėti galioti. Bet aišku, parlamentas turi galimybę stebėti, žiūrėti, kas vyksta toliau ir aišku, parlamentas turi gauti informaciją per visus tolesnių dėrybų etapus. Aš tikiuosi, kad sulauksiu daug klausimų, bet dabar bent jau pristačiau svarbiausius e, dalykus. Ačiū. Pirmiausia, e, žodis pranešėjo, po to koordinatoriam Sofijai. Prašom, jums žodis pirmai. Ačiū. Labai ačiū teisės tarnybai už išsame analizę. Manau, tai labai įdomus teismo sprendimas. Jis mums suteikė tarsi tam tikrų priemonių, įrankių, kad būtų galima spręsti panašias situacijas susijusias su tokiais susitarimais. Turėčiau porą klausimų. Uh, Pirmą klausimą jau tiesą sakant buvo atsakyta, kadangi žinau, kas toliau, sužinoti, kas toliau vyktų parlamente, taigi mes neturime pareikšti kažkokios pozicijos, dabar ties, tiesiog veiksmų turi imtas taryba ir komisija, tai na, tiesiog mums nebereikia renkti e, rezoliucijos. Puku. Kitas klausimas, e, kokiu pasiekmių šis teismo sprendimas gali turėti kitiems susitarimams? Ir tiesą sakant, netgi pačia ES teisėjai. Nes jeigu pažvelgtumėm kriterijus, kuriais rėmėsi teismas, bent jau PNR sustarimas su, su JAV visiškai netitinka to kriterijų. Sustarimas su Australija, su Australija turbūt šiek tiek arčiau, arčiau būtų, bet ir, ir ten yra tam tikrų skirtumų. Yra SWIFT susitarimas, yra dar kitų sutarimų. Taip pat yra Europos PNR direktyva. Tai kas dabar bus? Jei būtų padaryta išvada, kad ir tie kiti sutarimai netitinka teismo nustatyto standarto, tai ką tuomet reiktų padaryti, siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų kriterijus, ar kažkam reikia kreiptis į teismą, ar jie automatiškai tampa niekiniais, ar jie toliau galioja, netgi jeigu nustatytume, kad jie netitinka pagrindinių teisų hartijos. E, ir kad ne, neturi tinkamo teisinio pagrindo. Nes nei vienam tų susitarimų e, e, nėra 16 straipsnis numatytas kaip e, teisinis pagrindas, tai mes turėtume tai žinoti, kad bent jau tuo aspektu tie susitarimai irgi netitinka reikalavimo. Man kilo toks klausimas. Teismas išaiškino, kad masinis duomenų saugojimas visų duomenų, visų keleivių yra leidžiamas. Tai ar teismas mano, kad tai leidžiama yra dėl to, kad tai yra e, tarptinio sustarimo dalis? Ir tai tuomet tai reikštų, kad tai yra neleidžiama, jeigu, tarkim, tai būtų e, susijęs su ES PNR direktyva kitais teisės aktais, ar teismas mano, kad apskritai tai yra leidžiama. Ir galiausiai e, tai galbūt toks labiau hipotetinis pasarsimas, nes teismas jau primė sprendimą, bet visgi man aišku, kaip yra su tuo 87 straipsniu kaip teisiniu pagrindu, jeigu pažiūrėtume PNR susitarimų istoriją, iš pat pradžių tai nieko bendro neturėjo su policijos ir teismo bendradarbiavimu. Jeigu skaitau 87 straipsnį, ten yra kalbama apie policijos bendradarbiavimą ir bendradarbiavimo teisės. E, e, teisingumo srityje Europos Sąjungo, aš nežinau teisininkė, bet aš neįsivaizduoju, kaip tai galima išplėsti ir taikyti tokiam bendradarbiavimui su kitom šalim ne, viskas gan teoriška, teismo sprendimas yra teismo sprendimas, bet visgi tokie mano klausimai būtų. Ačiū, Sofija, APP e vardu, Akselfos. Vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender. Ähm, ich Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti Teisės tarnybai už patiktą analizę. Ačiū ir už tai, kad analizė buvo tokia išsami. Bendrai paėmus e, man atrodo, e, atrodo pasakyti, kad PNR galimybės to išlieka, bet ne, ne, man atrodo, kad 7 straipsnio pakaktų, bet kaip su 87 straipsnio savika tik tai minėjo, man, mane tai irgi gan nustebino. Ir kaip tik tai todėl e, aš. Uh, Norėčiau išgirsti, kiek teisiškai tai yra manoma. Aš neturiu galimybės e, visko perskaityti, turiu pripažinti, bet visgi dėl to panaudoti teisinio pagrindo. 87 straipsnio, kaip tai veiktų. Iš esmės, e, e, na, gerai žinoti, kokie nors susitarimai atitinka, nepažeidžia pagrindinių teisų kad e, masinis duomenų saugojimas yra įmanomas iki e, tam tikro galbūt e, laipsnio. Kalbame apie skirtingus laikotarpius, iki esmės atvykimo, po atvykimo ir taip toliau, tai galbūt ir tai reikėtų pasigilinti, pasižiūrėti, kokią struktūrą galėtų būti. Dėl jautrių duomenų jei bus daromasi toliau ir bus galvojama, ar apskritai reikia tokių nu, jautrių duomenų. Na, kas mane nustebino teismo sprendime, tai kad mytybos įpročiai įtraukti e, buvo e, paimti, paimta 19 duomenų rinkinių ir e, ten, ten nieko apie mytybos įpročius nebuvo, tad na, tas punktas mane nustebino. Tai viena gerai, kad yra aiškumas teismo paskelbus sprendimą, nes mes diskutavome apie tai, ar apskritai manome PNR sustarimai. Kas mane nustebino, tai tai, kad uh, du, Europos duomenų apsaugos uh, e, ligmuo yra užtikrinamas bet e, su trečiosiam šalim tai e, įmanoma. Tai reiškia, kad jų domenų apsaugos standartai turi būti tokie patys. Na, mane tai šiek tiek nustebino. Ką mums reikėtų padaryti, manau, tai pasigilinti į tai, ką sako etate tai dėl to, e, kas netitinka reikalavimų. Reikia pagalvoti, kaip tai galima būtų pagerinti, kad būtų e, apibrieštumas, kad būtų visiškai atitiktis. Bet kokiu atveju man susidarė įspūdis, kad sutarimai su JAV ir Australija e, turės būti pakoreguoti atsižvelgiant į tą teismo sprendimą arba bent jau juos įvertinti reikės tokiu požiūriu. Uh, Tačiau e, Aš norėčiau ir viliuosi, kad tai bus padaryti labai e, greitai, kad nereikėtų per ilgai laukti, kad visgi būtų galima tai suderinti kuo greičiau su, e, su tuo, kaip etata nuomonė viskas turėtų būti. Ir, kaip sakiau, būtų ir papildomų klausimų, bet visgi žengėme žingsnį į priekį. Ir dabar galime jau galvoti apie tai, kaip elgtis su uh, e, būsimų sutarimų atveju. Birgė. E, ačiū, ačiū Teisės tarnybai už labai aišku pristatymą. Manau, naudinga buvo išgirsti informaciją apie šį teismo sprendimą. Uh, Na, daugelis laikėsi tokios pozicijos, bet e, turiu pasakyti, kad manęs tai nedžiugina. Nu, tai tik tai patvirtina <laughs> mūsų poziciją, bet visgi, kas e, būtų buvę e, geriau, kad uh, kad tie, kas atsakingi už politiką, būtų į tas kritinės svarbus, kritinės svarbos dalykus anksčiau atsižvelgia, tai būtų geresnė teisėkura. Tai iš, iš tiesų turi, turi būti kažkoks būdas geriau renkti teisės aktus, o, o nelaukti po to tokio teismo sprendimo. Tai reikės įgyveninti. Ir tarkim, jeigu vienam žemybė, žemynė yra reikalavimas, kad automobiliai būtų su saugos diržais, tai, tai aš tikėčiausi, kad jeigu tiekiami yra automobiliai, jie bus su saugos diržais. Jeigu tai daroma per kažkokius techninius reikalavimus, tai galbūt ir domenų apsaugos atveju lygiai tą patį galima padaryti. Čia turbūt apie tai ir kalbos negali būti. Uh, Na, visgi yra teisinė spraga, turime sustarimą su Kanada, kuris turi būti pakoreguotas, tačiau buvo sakyta, kad yra kitų panašių sustarimų. Ir kartais sąlygos yra vien blogesnės, tai ar tai nereiškia, kad ir juos reikia keisti, o, o nelaukti, kol tai bus apskusta teismui, nelaukti, kol teismas vėl prieis dar vieną sprendimą, nes manyčiau, kad e, būtų prasminga patikrinti ES e, PNR direktyvą, pasirūpinti, kad jie atitiktų teismo sprendimą. Ir turėčiau klausimą e, teisės tarnybai, tas suskaidimas į atskirus etapus, visą tai buvo labai naudinga, tačiau klausimas yra toks, ar duomenės renkami ir tuomet persinčiami į tre, trečią šalį. Kai asmenys atvyksta, jiems yra, sakoma, viskas gerai, ar gali būti taip, kad asmuo, tarkim, yra toje šalyje, vėlgi nieko nevyksta, po to jis išvyksta. Ir nebuvo įvertinta, kad yra rizika, tai tada duomenės turėtų būti iš, ištrinti. Iš Tai klausimas yra toks, ar tik Kanada turi išrinkti tokius duomenis, ar duomenų siuntėjas, tai reiškia ES turi, turi pasakyti, kad duomenės turi būti iš, ištrinti, ar visgi tie duomenys gali palikti saugoti pradinėme um, ES išvykimo uoste, ar tik Kanada uh, turi ištrinti tos duomenys. Thank you, Steven. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Mes visuomet rėmėm ES Kanados PNR sutarimą. Ir būtinas priemonės, norint kovoti su organizuotų nusikalstamų ir terorizmų, siekiant didinti uh, E, skrendančiųjų lėktuvai saugumą, tad tikimės, kad bus greitai naujas pakoreguotas sutarimas, kad būtų galima eiti šios svarbių klausimų į priekį ir, ir tęsti bendradarbiavimą tarp ES ir Kanados. Dėkui. And, uh, GUE, e, um, okay, uh... Toliau, ar Marija Kristin nori pasakyti, ne? Ar Sofija dar kartą? Gerai. Po to po to, kai pasakys Janas, Janas Žaliųjų vardu. Jan Albrecht. Ačiū. Ačiū teisės e, tarnybai už paaiškinimus, jie labai svarbus ir aš čia visiškai pritariu kolegoms iš EPP ir EKR, kurie sakė, kad mes turime kaip galima greičiau savo ES teisę ir sustarimus priderinti prie šios nuomonės. Tai yra labai svarbu tuo metu, kai valstybės narės pradeda ignoruoti ES teisingumo teismo sprendimus. Mes turime pasiūsti aišku signalą, kad mes visiškai pritarėme tiems e, sprendimams ir turime daryti viską, kad jų laikytumėmės. E, teisingumo teismas šiuo atveju pareiškė nuomonę dėl ES ir Kanados PNR sustarimo. Ir taip pat pateikė sutarties 16 e, straipsnio aiškinimą ir hartijos straipsnio aiškinimą. Taigi mes turime žinoti, kad yra patekti sutarčių aiškinimai ir tie aiškinimai turi e, būti padėti šalia visų mūsų teisės aktų ir pasižiūrėti, ar yra atitikimas. Aš dabar norėčiau sutelkti dėmesį į vieną dalyką teisės tarnyba aiškiai pasakė ir aš manau, kad šis sprendimas negali būti aiškinamas niekaip kitaip. Teisingumo teismas pasakė, kad tolesnis asmens duomenų saugojimas, jeigu dėl to asmens e, nėra jokių rimų ir jis nelaikomas e, kaip kelintis pavojų terorizmo ar kitame kontekste, negali būti pateisinamas po to, kai tas asmuo baigė savo kelionę. Ir jeigu mes padedame šį susitarimą šalia kitų susitarimų ir prie ES PNR direktyvos ir taip pat e, reglamento dėl atvykimo ir išvykimo sistemos. Tiesa, nežinau, ar čia yra reglamentas ar direktyva. Jeigu mes sugretiname e, šį sprendimą su atvykimo ir išvykimo sistema, matome, kad visos šios priemonės PNR susitarimuose, ES direktyvoje ir atvykimo išvykimo sistemos teisės akte yra numatytas duomenų saugimo laikotarpis, tai yra ketveri ir penkeri metai. Ir nėra jokio skirtumo, ar asmuo yra įtartinas, ar kelia grėsmę, ar ne, kai baigia savo kelionę. Taigi aš manau, kad mes turime pakeisti visas šias nuostatas ir šias priemonės, ypač tas, dėl kurių dar nesame galutinai balsavę. Tai yra Čia turiu galvoje atvykimo ir išvykimo sistemą. Aš manau, kad labai svarbu, kad parlamentas turėtų galimybę balsuoti dėl e, atvykimo ir išvykimo sistemos direktyvos ir reglamento, kur numatoma asmens duomenys saugoti ilgiau ne, negu kelionės laikotarpiu, saugoti tada, kai kelionė baigėsi, net jeigu asmo nekelia pavojaus. Ir mes negalime reikalauti, kad Kanada griežčiau tvarkytų europiečių keliaujančių į Kanadą duomenis, negu mes tvarkome duomenis asmenų atvykstančių iš kitų šalių. Tai būtų toks savavališkas e, pasirinkimas ir teismas taip pat apie tai kalba savo abstrakčioje analizėje, nekalbėdamas konkrečiai apie Kanadą. Teismas pasakė, kad kai asmo baigia kelionę, nėra jokio poreikio toliau tvarkyti ir saugoti jo duomenis. Ačiū, dar suteiksiu žodį Sofijai. Ar dar kas nors nori pasakyti? E, aš dar norėčiau vieną klausimą pateikti dėl tos analizės. Norėčiau, kad teisės tarnyba. Ar teisės tarnyba mm, nemano, kad Europos parlamentui reikėtų balsuoti dėl atvykimo ir išvykimo sistemos, turint galvoje, kad e, teismas e, šiuo klausimu prieėmė sprendimą? Na, tai turbūt yra klausimas, į kurį neįmanoma atsakyti, tai yra procedūrinis klausimas. Ponas Lenart, labai trumpai. Taip, aš turiu klausimą apie viso to pasiekmes, padarinius. Mes pradėjome, turėtume pradėti atnaujinti dėrybą su Kanada kaip galima greičiau, taip pat ir su JAV. Na, kalbėdamas apie JAV, nemanau, kad pavyktų greitai persidėrėti uh, E, dėl šio susitarimo su dabartinė administracija. Noriu pas, paklausti, kokie bus galiausiai padariniai, jeigu mums nepavyks persidėrėti susitarimus su tokiamis šalimis kaip e, Kanada, Australija ir JAV. Na, pačiame sprendime to nematau ir noriu paklausti, kokią teisę asmuo turi duoti leidimą perduoti jo duomenis institucijoms. Nes dabar laisvo pasirinkimo nėra, jeigu nesutinki perduoti duomenų, tai neturi teisės keliauti. Noriu paklausti, ar tas sprendimas kaip nors siejasi su asmenų atskiromis te, individualiomis teisėmis, net jeigu ir nėra sutarimo, duoti leidimą perduoti tos duomenys. Na, laikas mus spaudžia, noriu palikti laiko ir ponui Mör atsakyti. Dabar Sofija. Taip, Labai trumpai, aš kalbėsiu ne apie patį susitarimą, bet e, žinau, kad duomenys yra perdodami ir dabar šią akimirką tie duomenys yra perdodami ir po to, kai baigia galioti ankstesnis susitarimas, mes žinome, kad e, dvišaliai susitarimai negalioja, bet uh, jie iš tikrųjų dar mažiau atitinka pagrindinių teisų hartiją nei tas susitarimas, kurį dabar nagrinėjo teismas. Ir noriu paklausti, ką tai reiškia, kalbant apie duomenų perdavimą. Ar mes visada rasime kažkokį pretekstą perduoti duomenis, nesižvelgdami į tai, ar yra teisinis pagrindas ar ne. Aš žinoma, norėčiau turėti tvirtą teisinį pagrindą, bet noriu paklausti, kaip yra su duomenų perdavimu remiantis nacionaliniais susitarimais. Ačiū, Sofija ponė Mir. Na. Vertėjams sutikus galime dirbti iki maždaug 17 valandų 5 minutės. Sako pirmininkas, na, dabar jūsų pasisakymui 10 minučių. Ačiū, tai pasistengsiu kalbėti greitai, pasakykite, jeigu ką nors užmiršiu. Taigi klausimas, ar kiti sustarimai automatiškai nustos galioti. Na, pradėsiu nuo sustarimų, kurie dar nėra sudaryti. Tai yra sustarimas su Meksika, dėl jo dabar vyksta dėrybos, bet tai yra paprasta situacija, nes akivaizdu, kad dabar reiks atsižvelgti į teismo nuomonę negalima bus sudaryti sustarimų, neatsižvelgiant į teismo nuomonę. Bet tas sprendimas paveiks ir kitas šalis. Čia kalbame ne tik apie sustarimą su Kanada, bet apskritai mm, apie PNR sustarimus su kitomis šalimis. Taigi vis, visi būsimis, visose būsimose sustarimuose reikės tai atsižvelgti. Dabar galiuojantys sustarimai. Na, teismas pripažįsta situacijos sudėtingumą, dėl to ir buvo parengta ši nuomonė ir teismas labai dosniai mm, nusprendė nagrinėti e, visus parlamento pateiktus klausimus, nors kai kurios institucijos bandė ginčyti e, parlamento klausimų priimtinumą. Teismas tengiasi išvengti komplikacijų, nes kai įsigalioja tarptautinis sustarimas, tarptautiniu mastu, tas sustarimas yra privalomas ES ir kita valstybė gali reikalauti, kad sustarimas būtų taikomas. Taip ir yra su dabar galiojančiais sustarimais ir tai yra sudėtinga. Kai jau pasiekiamas šis etapas, yra sunku pasitraukti iš susitarimo. Taigi tie susitarimai automatiškai nenustos galioti. Tai yra akivaizdu, jie liks galioti pagal tarptautinę teisę. ES šią situaciją gali keisti tik pagal e, tarptautinę teisę, tais būdais, kurie yra nurodyti pačiame susitarime. Taigi tuose susitarimuose prastai būna nuostatos leidžiančios galima laikiną susitarimo stabdymą arba nutraukimą ir atnaujinimą. Tai kai ateis laik, laikas atnaujinti sutarimus, turėsime dar vieną galimybę, bus galima dėrėtis ir, žinoma, komisija turės nuspręsti, įvertinti, koks geriausias būdas dirbti toliau ir turės informuoti parlamentą. E, ši nuomonė yra susijusi tik su šiuo konkrečiu Kanados sustarimu, nors jo, po, jos poveikis pasijus ir kitose sustarimuose. Bet dabar klausimas, kaip bus organizuojamas visas procesas. Toliau klausimas, ar galima, ar galima perduoti visus duomenys, kadangi tai yra tarptautinis susitarimas. Na, iš dalies tai yra tiesa, bet teismas mini ir kitą tarptautinį susitarimą, 47 metų Čikagos konvenciją, kuri taikoma civiliniai aviacijai. Visos valstybės narės yra prisijungusios prie tos konvencijos, pati ES ne. Ir remdamasis šią konvenciją, teismas mano, kad visi duomenys gali būti perdodami, tačiau kyla klausimas, ar trečiosios šalis gali taip pat priimti tokią sistemą ir kaip tai būtų taikoma ES viduje. Manau, svarbu, kad visos valstybės narės yra Čikagos konvencijos dalyvės, taigi bent jau prie išorės sienų būtų pagrista taikyti priemonės atvykstantiems reisams, tačiau kyla klausimas dėl vidinių reisų, nes tai jau nėra tarptautinių konvencijų taikymos rytis civilinės aviacijos rytyje. Nuomonė apie tai nekalbama, bet e, verta iš klausimą pasigilinti. Toliau teisinis pagrindas. Ar policijos bendradarbiavimas ES viduje tarp policijos tarnybų, ar tai yra išeities taškas? Na, Mums buvo pateiktas toks klausimas raštu, turėjome atsakyti. Teismas. Visos bylos šalis keitėsi nuomonėms šio klausimu, buvo daug įvairių aiškinimų ir teismas nusprendė savo nuomonėje, kad savo, jo nuomonėje nebūtina atsakyti į šį klausimą, 87 straipsnis taikomas, bet nėra tikslaus pagrindimo, aš galiu tiesiog paaiškinti, kaip parlamento teisės tarnyba aiškino šį aspektą. Mes sakėme, kad policijos bendradarbiavimas turi tam tikrą vidaus matmenį ir yra atitinkamas išorės matmuo. Šiuo atveju mes kalbame apie policijos bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir tai patenka į taikymos rytį. Bet iš tikrųjų ne policija Europoje siunčia duomenys į Kanadą. Duomenys siunčia komercinis subjektas, bet komerciniai subjektai privalo siūsti duomenis. Ir pagal ESPNR teisės aktą privaloma tai daryti. Tada kila klausimas dėl Kanados PNR, bet teismas nusprendė, kad tai patenka į bendrą policijos bendradarbiavimo sritį ir čia nėra ginčijama, bet šį klausimą nagrinėti įdomu. Dabar perėsiu prie kitų klausimų. Žinoma, turėsime peržiūrėti kitus susitarimus ir dėl jų persidėrėti. Taip pat buvo patiktas klausimas apie duomenų siuntėjus, ar jie privalo ištrinti duomenis. Tai susijęs su to, ką jau sakiau, būtent oro linijų bendrovės, komerciniai subjektai siunčia duomenis, E, jo, jie privalo laikytis 95 metų direktyvos dėl domenų apsaugos ir e, iš principo e, tie subjektai turės ištrinti duomenis po kurio laiko, tačiau tas terminas bus kitoks. Taip pat nėra prievolės išsaugoti duomenis PNR srityje. Iš tikrųjų yra priešingai, duomenys yra perdodami ir tada iš karto ištrinami. Taigi situacija kitokia. Toliau Klausimas, kaip e, yra, jeigu akivaizdžiai nebėra jokios rizikos ir kaip e, yra su atvykimo ir išvykimo sistema. Na, aš nesu gerai susipažinęs su atvykimo ir išvykimo sistemos dosie, taigi detaliai šį klausimą neatsakysiu, bet atsakysiu iš principo. Iš tikrųjų, galime apversti šį, šį klausimą. Teismas sako, kad kai yra pažeidžiama teisė į privataus gyvenimo apsaugą, tai tas pažeidimas turi būti grindžiamas atitinkamai e, visuomenės saugumo sumetimais arba e, turi būti remiamasi kriterijais, kurie leidžia įtarti, kad yra rizika. Tačiau rizika turi egzistuoti. O kai padaroma išvada, kad rizikos nėra, tai tas pagrindimas praktiškai išnyksta ir Taigi turėtų būti m, mm, iš principo teisinga, kad jeigu nebėra rizikos, duomenų saugojimas tampa nebepagristas. Bet, žinoma, reikia tikrinti, ar yra rizika, reikia taip pažiūrėti, kokie yra tikslai, kokios yra galimos rizikos. Bet nuomonė aiškiai yra pasakyta, kad turi būti atliekamas rizika grindžiama verti, grindžiamas vertinimas Ir teismas e, pastarosiuose savo bylose primiktinai reikalauja pateikti įrodymus arba objektyvus kriterijus, kurie leidžia turėti pagristą įtarimą. Ir dar vienas labai geras klausimas apie tai, kas bus, jeigu naujos dėrybos bus nesėkmingos čia išriškėja gana svarbus klausimas. Niekas nieko negali vykti be trečiosios šalies sutikimo. Mm, tokia turi būti pozicija ES teisėje ir tarptautinėje teisėje taip, mm, taip bus įmanoma, jeigu trečioji šalis sutiks su visais teismo reikalavimais. Ir jeigu neturime trečiosios šalies sutikimo ir dėrybos nėra sėkmingos, sustarimas niekada neįsigalios. Ir tokiu atveju susidaro teisinis vakumas. Ir iš principo duomenų perdavimas negali vykti be tinkamo teisinio pagrindo. Tie susitarimai kaip tik ir suteikia tą teisinį pagrindą. Ir jeigu nėra tarptautinio susitarimo, tai tada reikėtų rasti kitokį teisinį pagrindą. Sutikimas galėtų būti viena iš galimybių Tai yra įmanoma, bet, kaip jau buvo sakyta, tai turi būti laisva valia duotas pritarimas, sutikimas, kad nekiltų abejonių. Tokia galimybė egzistuoja ir Kanada. Na, vykstančios šių klausimų nagrinėjimui trejus metus Kanada taip pat patvirtino tam tikros formos atvykimo ir išvykimo sistemą. Ir keliaudami į Kanadą, keliaiviai privalo iš anksto pateikti savo duomenis. Teismas taip pat klausė, kas atsitiks, jeigu duomenys perdodami keliaivių sutikus. Ar tada reikia PNR duomenų? Ir visos šalis turėjo atsakyti į šį klausimą raštu. Panašu, kad teismas irgi gilinosi į šį klausimą, kas vyksta, jeigu yra sutikimas. Iš principo tai yra įmanoma, bet galiausiai teismas savo nuomonėje ne, nepasisakė šiuo konkrečiu klausimu. Bet iš principo sutikimas yra viena iš galimybių, nes jis yra duodamas laisvą valią. Tikiuosi, kad atsakiau e, visus e, klausimus. Jeigu kažką praleidau, priminkite. Na, žvelgiu į kolegas. Na, tikrai bandėme vertėjų kantrybę šiandien, e, vėlavome nagrinėdami daugumą klausimų. Noriu padėkoti dabar ponumior už e, išsamų pristatymą. Noriu kaip visada padėkoti ir komiteto nariams, dėkoju mm, pranešėjai, turinčiai daug patirties, dėkoju ir kitiems e, kolegoms. Tiesa, noriu dar pra, šiek tiek pratesti ponomio ir mintį apie tai, kas, kaip būtų, jeigu pakartotinės dėrybos būtų nesėkmingos ir kaip Sofi klausė, kas būtų toliau. Galvodamas apie tai, ką mes darome ir galvodamas apie diskusijas su sekretorietu, noriu pateikti pasiūlymą ir norėsiu išgirsti jūsų greitas reakcijas. Na, kad ir kaip būtų, ar dėrybos, pakartotinės dėrybos būtų sėkmingos ar ne, mes turime įsivaizduoti, kokius įgaliojimus, kokiu įgaliojimu nori taryba ir komisija. Ponas Albrecht ir kiti kalbėjo apie tai, apie mm, sąsają ryšį su kitais teisės aktais. Kalbame ne tik apie PNR sustarimą su Kanada, reikia galvoti, kaip visą tai veikia ir kitus ES sustarimus su trečiosiomis šalimis. Taigi aš noriu pasiūlyti jau spalio mėnesį mm, pakviesti komisiją, tarybą ir taryboje pirmininkaujančią valstybę, tai yra Estija, pas, pasikviesti spalio mėnesį pas save. Jeigu sulauksime atsakymų gerai, jeigu nesulauksime tikslių atsakymų apie įgaliojimus, tai visada turime kitą galimybę tvirtinti rezoliuciją. Manau, kad toks būtų tinkamas darbo būdas. Toks yra mano pasiūlymas, reikėtų pasiruošti tokiam susitikimui, kad jis būtų išsamus ir reikia taip pat ir e, pagalvoti apie tas sąsajas, kurias šiandien minėjo Jan ir kiti turime pagalvoti, kaip renkti tokį susitikimą. Na, turinys yra aiškus. Mano nuomonė, taip mes imtumėmės iniciatyvos ir turėtume planą B, jeigu sulauktume tik abstrakčių atsakymų. Ar manote, kad gerai būtų taip dirbti? Sofija. Na, noriu pasiūlyti, kad aš ir šešėliniai pranešėjai E, sustiktume arba elektroniniu paštu pradėtume sudarinėti visų kylančių klausimų sąrašą ir galėtume juos nusiųsti komisijai raštu. Manau, taip lengviau sulauktume atsakymų ir tada žiūrėtume, ar po tokio sustikimo reikia rezoliucijos ar ne. Na, taip, gal tą rezoliuciją turėkime kaip atsarginį variantą, pasistengkime surenkti labai tikslų gerai suorganizuotą sustikimą ir paklausti pirmininkančios valstybės, ko jį, kokiu įgaliojimu ji nori. Na, Janas galbūt dabar galėtų pareikšti savo nuomonę. Taip, aš manau, kad tai yra geros mintis, bet noriu pirmininko paprašyti vieno dalyko. Parlamentas balsuos dėl atvykimo ir išvykimo sistemos. Aš manau, kad šio komiteto uždavinys yra e, pasakyti parlamento vadovybei, pirmininkui, kad gali kilti problemų e, su šiuo klausimu ir kad e, frakcijos turi tai aptarti. Taip, tai yra, jūs esate visiškai teisus, mes kalbame apie balsavimą spalio mėnesį ir turbūt ir supratote, kodėl aš apie, susi, užsiminiau apie susitikimą spalio mėnesį. Tikrai turiu dar pasitarti su sekretoriatu ir pasirūpinti, kad tas susitikimas įvyktų prieš balsavimą. Tikrai aš suprantu, ką sakote, negalime e, eiti balsuoti nesuprasdami principų. Taigi stengsime tą sustikimą surenkti prieš. Tai yra vienintelis logiškas būdas eiti pirmin, bet reikia dirbti greitai, tai yra vienintelis sprendimas. Turime dirbti greitai, tai yra prioritetas, reikia, kad padirbėtų šešėliniai pranešėjai. Taigi pirmą turime pasitarti ir tik po to balsuoti. Žinau, ką galvojate galvojate, kad tas sutikimas bus labai abstraktus, bet aš noriu pasakyti štai, ką ir mačiau, kad kai kas man pritarė. Jeigu mes sulauksime labai aptakių atsakymų, tai tada renksime rezoliuciją. Tada renksime rezoliuciją. Ar suprantate, ką bandau pasakyti? Jeigu turite kokį nors geresnį pasiūlymą, tai prašau man jį pateikti. Prašom. Uh, Atsiprašau, kad gal nervingai čia kalbame, bet dabar ne politinių rezoliucijų klausimus turime spręsti, o turime e, galvoti apie prievalės, ar reikia kažką daryti ar ne. Manau, kad šešėlinių pranešėjų susitikimas gali būti lygmo perneik žemas, galvant apie e, balsavimą spalio mėnesį ir apie tai, kad frakcijas šiandieną nori priimti sprendimus. Uh, ir kad norima susitarti per trišalės darybas dėl pirmojo svarstymo susitarimo. Nežinau, ar blikų e, savaitė nebus pasakyta, kad per vėlų dabar išbraukti tai iš darbo atvarkės. Sofi tikrai e, turi išvykti rimtai, tą sako, nes kitaip ji e, nebegalės išvykti. Man atrodo, kad mes turime daugiau apie tai galvoti, nes tai labai E, rimtas klausimas, nes negalime keliauti į plenarnį posėdį neišsiaiškinę visų detalių. Manau, kad mes turime iš esmės pakalbėti apie tai. Ir tai, ką aš sakau, yra teisinga, nes e, turime kalbėti su pirmininkaujančia šalimi komisija ir turime balsuoti per plenarinę sesiją, kol dar šis klausimas gyvas, aktualus, bet mes turime labai gerai pagalvoti, kaip elgsimės. Mano pasiūlymas būtų pakalbėti apie tai, e, apsispręsti, ar toks būtų geras kelias ir tą reikia daryti greitai. Greitai turiu galvoje kitos savaitės pradžioje jau reikia sprendimo, bet noriu, e, kad mano pasiūlymas nenumirtų ir norėčiau susisiekti su taryba komisija pirmingaujančia šalimi iškart ir e, reikia išsiaiškinti, ar jie atvyks parlamėjais ir ką mes galime padaryti prieš balsavimą per plenarinę sesiją dėl atvykimo išvykimo. Gerai, tai tiek ir tada pagalvokime, tikrai taip mums pavyko pavyks padaryti. Teisingai mane supraskite, aš kalbu apie šią rezoliuciją kaip apie politinį ginklą. Jeigu negautume atsakymų, kurių norime, tai nebūtų pirmoji priemonė, bet e, vėliau e, susidariusi politinė situacija. Taigi teisingai supraskite mane. Ir norėčiau dar e, paprašyti ekspertų ar darbuotojų, gal kas turite geresnį pasiūlymą, labai sveikinčiau jau, ką nors mums pasiūlytumėte. Kitą kartą sutiksime rugsėjo 25 dieną. Labai ačiū kolegos, parlamento nariai, darbuotojai, ačiū Jums už dėmesį. Posėdis baigtas.